Kolegi, buonasera. Labą dieną, kolegos. Galime pradėti šį posėdį, mm, steigiamą į posėdį antrosios, antrai kadencijos pusiai. Taigi išrinksime pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Nuo pirmojo iki ketvirtojo vicepirmininko Taigi bus penki balsavimai. Dėkoju visiems kolegoms už tai, kad dalyvauja posėdėje. Ir suteikiu iškart žodį kolegai Jar dėl pradinio pasiūlymo. Ačiū. Ačiū EPP komiteto frakcijos nariu. Norėčiau pasiūlyti ponę Amaconį pirmininkės pareigoms ir prašyčiau išsakyti jai pasitikėjimą. Ačiū. Dėkoju. Ar yra kitų kandidatų į komiteto pirmininko postą? Jeigu kitų kandidatų nėra, tai galime balsuoti, pakeldami ranką, tiesiog bendru pritarimu. Dėkoju kolegoms. Sveikinimai. Dėkoju už balsavimą. Dabar kitas balsavimas. Dėl pirmo vicepirmininko posto gavau Paljadėlį kandidatūrą Atsiprašau, čia toks darbo tvarkėje nenumatytas elementas. Taigi, tikrai džiaugiuosi dėl šio į darbo tarkę neįtrauktų elemento. Dėkoju visai delegacijai iš LP už šį, už šią dovanėlę, už šį pasveikinimą. Taigi taip puikiai prasideda mano e, antroji kadencija kaip e, komiteto pirmininkės. Taigi antrasis darbo tvarkės klausimas, kaip jau sakiau, kandidatas į pirmojo vicepirmininko postą yra tik vienas, tai yra e, kolega Paliedeli. Ar yra kitų kandidatūrų? Jeigu ne, tai balsuokime bendrų pritarimų. Kolega Paliedėlį. Dabar balsuosime dėl mm, posto, dėl antrojo vicepirmininko posto, kolega Mayer. Ar nėra kitų kandidatūrų? Kitų kandidatūrų nėra. Taigi galime balsuoti bendru pritarimu. Taigi ir kolega Meyer išrinkome bendrų sustarimu. Dabar trečiasis postas, trečiojo vicepirmininko postas, kolega. Kolega Urgas, nėra kitų kandidatų, taigi balsuokime vėlgi bendrų susitarimu. ir kolega Turgais išrinktas bendro sustarimo. Ir dabar ketvirtasis kandidatas į ketvirtojo vicepirmininko posto, kolega Bacesku, pristatė savo kandidatūrą. Ar yra kitų kandidatų? Nėra. Taigi vėl balsuokime bendru sustarimu. Uh, Kolega Bazesku išrinktas taip pat bendro sustarimo. Dabar dėkoju komiteto nariams, sveikinu naujus vicepirmininkus, prašau ateiti mm, atsisėsti šalia manęs. Kolega Paliedėlį, Meyer. E, kolega Meyer atsiprašo dėl savo nedalyvavimo, nes negalėjo atvykti. Kolega Turgais ir kolega Bacesku. Prašome ateiti čia. Kiti kolegos taip pat atsiprašo nel, dėl nedalyvavimo. Kolega Postinaru Oken Salavrakos e, siunčia savo atsiprašymą dėl to, kad nedalyvauja šiandieninėme posėdėje. Taigi dar kartą Jums dėkoju. baigiame išrinkti komisijos postus. Kolega Jar prašo žodžio. Pirmininkė, dar sėki norėčiau pasveikinti prezidiumą su naujais rinkimais ir tikiuosi, kad per ateinančius pus, dviejus su pusę metų sklandžiai vyks bendradarbiavimas, nes man peticijų komitetas yra pats svarbiausias, arčiausiai piliečių. Mes svarstome Europos piliečių peticijas, skundus ir mums labai svarbu, kad šis uždavinys būtų sėkmingai vykdomas Ir aš prisidėsiu prie šio komiteto e, darbo. Šiame komitete darbas sunkus, bet jisai yra ir labai malonus. Nessun altro vuole. Daugiau niekas neprašo žodžio. Jeigu ne, tai dar kartą visiems kolegoms dėkoju. Ir dėkuoju už tai, kad mane vėl išrinkote šio komiteto pirmininkė, atnaujinome mano kadenciją. Tai yra tikrai svarbus vaidmuo ir šis e, komitetas vaidina svarbų vaidmenį šiame Europos parlamente ir prisideda prie Europos žmonių, žmonių Europos sukūrimo. Ir tikiuosi, kad darbas vyks sklandžiai, mano ankstesnė patirtis tikiuosi prisidės prie mūsų darbo rezultatų, prie um, veiksmingo atsakymo į mūsų piliečių klausimus ir aš tikiuosi, kad savo kasdieniu darbu iš tikrųjų um, užsidirbsiu jūsų bendrą pritarimą, kurį man šiandien išreiškite ir taip pat džiaugiuosi tą vicepirmininkų komandą ir tikiuosi, kad jie man padės šitame darbe atliekant šią misiją, kadangi šiandien kitų klausimų e, nebesvarstome, galiu baigti posėdį, kitas posėdis bus vasario 26 dieną. Dėkoju kolegams ir geros popietės.